Ja, guten Morgen. Ich äh, möchte mich entschuldigen für die. Labas rytas. Atleiskite, kad pradedame vėluodami šį susirinkimą. 48 vertėjai ir visi dalyviai laukia, kol darbas prasidės. Sveikinu. Atvykus pana Italianas yra Europos komisijos generalinis sekretorius. E, taip pat sveikiname auditorumo atstovą poną Bodilijo Tomimų Gorucą, kuriam ir suteiksime žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, ponė generalinis Europos komisijos sekretorių, Labai džiaugiuosi galėdamas vėl dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Norėčiau pateikti audito rūmų pagrindinės išvadas dėl administracinių Europos komisijos išvadų. Aš e, tą jau dariau pasarosiomis savaitėmis ir kalbame apie e, penktąjį straipsnį. Mes esame padarę išvadą, kad klaidų skaičius siekia 0,6 procento. Tai yra tas skaičius, kurio lygis yra panašus kaip anksteisniaisiais metais ir kuris yra e, žemiau negu auditorumų nustatyta riba, kai kalbam apie rimtas klaidas. Buvo audituoti 151 sandoris, 84 e, sandoriai buvo susijęs su Europos komisija. Matėme tam tikrų problemų, e, tikrinant e, šeiminę padėtį ir pasikeitimų šeiminės padėties e, darbuotojų. Auditorumai rekomendavo, kad Europos komisija imtųsi priemonių tam, kad būtų užtikrinta, jog personalas nulatos pateiks dokumentus dėl savo šeiminės padėties. Reikėtų, kad visa ta informacija būtų apdorota kuo greičiau, kai kalbame apie darbo žmokesčių skaičiavimą ir išmokas. Šmetinis e, pranešimas konstatuoja šiemet, kad tos silpnos vietos išliko ir šiemet, todėl auditorumai Europos komisijai dar kartą gali pakartoti savo ankstesnės rekomendacijas. Dėkoju visiems uždėmesi ir esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Dėkoju, sako pirmininkė, be komisijos metinio pranešimo turime ir komisijos pranešimą dėl praėjusių metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Mes taip pat e, peržiūrėsime generalinio sekretoriaus pranešimą, kadangi generalinis sekretoriatas vaidino svarbu vaidmenį. Dabar žodis gener komisijos generaliniam sekretoriui. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai malonu būti šiandien čia ir vėl. Esu, e, kaip žinia, Europos komisijos generalinis sekretorius. Noriu padėkoti auditorumams už metinį, metinę ataskaitą. Ačiū ponui Tome Muguruca. Dėkoju taip pat ponui Zeller, kuris yra pranešėjas ir kuris labai padėjo rengiant biudžeto vykdymo patvirtinimą. Jūsų komitetas ir auditorumai vaidina labai svarbu vaidmenį tvirtinant biudžeto įvykdymą. Ir labai svarbu, kad biudžetas būtų tvarkomas ir valdomas tvarkingai ir kad būtų pasiekta apčiuopiamų rezultatų piliečiams. Kai dėl atitikties jūsų paminėtas klaidų skaičius siekia 15 metais 3,8 procento, 4 procentus 14 metais. Be abejo, tai teikia vilties, nes situacija pagerėjus, bet turime likti būtrus, turime dirbti aktyviai kartu su valstybėmis narimis, jos tvarko 80 procentų es biudžeto. Mes džiaugiamės, kad auditorumai ir parlamentas nuolatos pabrėžia didesnio efektyvumo būtinybę. Iš tikrųjų, trečiasis skyrius metinės ataskaitos E, pažymė tokią pažangą. Labai svarbu, kad programos būtų tvarkingai valdomos, kad būtų tai, laikomasi nustatytų taisyklių, kad jų dėka būtų galima pasiekti tikslų. Būtent tai labiausiai pabrėžia pono Junkerio vadovavimo Europos komisija. Dirbame prie biudžeto efektyvumo visų aspektų, kad biudžeto išlaidos būtų susijętos su konkrečiais rezultatais, Komisija taip pat siekia pati pažangos, kad būtų pasiekti mūsų rezultatai ir kad resursai ES būtų skirstomi kuo efektyviau. 2015 yra tie metai, kai e, turėsime tvirtinti biudžeto vykdymą ir norėčiau trumpai pakalbėti apie pasiekimus. Be abejo, tai buvo labai iššūkių kupini metai, tiek kalbant apie biudžeto valdymą, tiek apie eilę kitų dalykų. Turėjome spręsti eilę krizių. Pabėgėlių krizė buvo prioritetinė, bet taip pat teko reaguoti į teroristinius išpolius, taip pat teko reaguoti į Rusijos e, paskelbtą ES žemės ūkio prekių boikotą, į kūro kainų kilimą. Na, biudžetas, aišku, dėl to patyrė įtampą, turime pasinaudoti visomis turimomis lankstumo priemonėmis, kad pinigai būtų nukreipti ten, kur labiausiai jų reikia. Ši patirtis rodo, kad reikia daugiau lankstumo, kad galėtume reaguoti nenumatytas situacijas. Būtent dėl to mes siūlėme daugiau lankstumo numatyti, kai vyks tarpinė peržiūra daugiametinės finansinės programos. 2015 metai buvo e, tie metai, kai buvo patvirtintas Europos strateginių investicijų fondas. Jį reikėjo papildyti. Jo labiau, kad atėjo kritinis metas Europos ekonomikai. E, svarbu buvo tinkamai pasinaudoti užimtumo iniciatyvą. E, mes turime E, be abejo, visi pareiga siekti, kad būtų sumažintas nepriimtinai didelis nedarbo lygis. Europos komisija pateikė visą eilę ambicingų strategijų ir ilgesnio laiko tarp politinių prioritetų. Tai buvo padaryta e, siekiant pono Junkerio vadovavimo komisijai. Migracija ir saugumas e, buvo viena iš tų strategijų, skaitmeninė rinka, kita iniciatyva, bendra kapitalo rinka, trečia iniciatyva. Norėčiau tarti žodį apie generalinio sekretoriato vaidmenį. 2015 mums buvo pirmieji metai, kai buvo dėgiami Junkerio komisijos nauji darbo metodai. Tai tie metodai yra suresti taip, kad būtų aiškiai atspindėtos komisijos, atspindėti komisijos prioritetai, kad departamentai ir komisarai bendrautų atviriau, kad mūsų ištekliai būtų e, naudojami efektyviau. Generalinis sekretorius e, vaidina vieną svarbiausių vaidmenų Europos komisijoje. Jo vaidmuo buvo sustiprintas e, pono Junkerio vadovavimo komisijoje. Komisijos tarnybos e, yra darbas jų priklauso ne tik nuo komisijos pirmininkų, bet ir nuo vicepirmininkų, nes būtent ten yra organizuojamos projektų komandos, ten priimami politiniai sprendimai ir patarimai duodami, ten sprendžiama dėl esminių iniciatyvų. Mūsų tradicinė atsakomybė e, yra susijusi su kasdieniniu darbu ir taip pat su e, įvairiomis funkcijomis, kuriomis, kurių dėka užtikrinamas institucijų bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas institucijų viduje. Gen... 15 metais 80 postų buvo patvirtinta e, mūsų generalinėme sekretorijete. Visi tie postai buvo panaudoti teisingose vietose ir labai efektyviai generalinis sekretorius koordinavo ir koordinuoja iki šiandien e, pavėgėlių krizės sprendimo klausimus. E, taip pat vadovauja šitai visai, šitam visam krizės sprendimui komisijos pirmininkas ir vicepirmininkai. Energetikos e, sąjunga ir skaitmeninė rinka taip pat yra prioritetai. Mes pasiūlėme daugiau kaip 17 komunikatų ir ataskaitų uh, E, dirbdami prie šių prioritetinių sričių. Generalinis sekretorius ir toliau dirba tam, kad būtų permastytas mūsų e, ekonominė valdysena, remintis Europos semestru. Geresnio reguliavimo paketas taip pat buvo parengtas tarp institucinis susitarimas dėl geresnės teisėkuros buvo patvirtintas ir dėl to buvo susitarta 2016 metais tarp visų trijų ES institucijų. Tai taip pat padėjo parengti skaidrumo registrą, nes Europos komisijai labai svarbu skaidrumo politika. Europos komisija pateikė siūlymą dėl e, privalomo tarp institucinio skaidrumo registro. Generalinis sekretorius modernizavo ir supaprastino sprendimo prieimimo procedūrą. Kalbant apie sprendimų prieimimą. Dabar porą žodžių apie efektyvumo didinimą ir jo valdymą. Mes žengėme svarbius žingsnius Europos komisijoje didindami efektyvumą. Generalinis sekretorius 2015 metais nukreipė mūsų strateginį planavimą į tai, kad pagerėtų komisijos darbas, jos produktyvumas. E, mes čia kalbame apie e, projektų kūrimą e, ir atsiskaitimą bei jų tų projektų gyventinimą. Tų tikslų buvo pasiekta e, nemažai, mes turime specialius rodiklius įvertinti, koks yra tų tikslų pasiekimo lygis. Mes, kai jau pernai buvom susitikę, aš sakiau, kad turime daugiametį strateginį planą, kurį turi susidaręs kiekvienas generalinis direktorius. E, tai padeda numatyti tikslus ir e, įvertinti juos remiantis nustatytais rodikliais. 2016-2020 metams taip pat yra numatyti tikslai E, kurie nuolatos, kurių siekimas nuolatos yra vertinamas. Aš kalbu per greitai, sako generalinis sekretorius. Na, kalbėsiu lėčiau, nes maniau, kad kalbu labai lėtai. Šių, ši, šių planų gyvenimas yra susijęs su Europos e, komisijos planais ir, ir bendrais siekiais. Visa tai yra vertinama remiantis poveikio tam tikrais rodikliais. Tie poveikio rodikliai apima ES 2020 e, antraštinės dalies tikslus. E, visa tai aiškiai rodo, kad mūsų, mūsų tikslai turi sutapti su ES ekonominės ir politinės strategijos tikslais. Strateginiuose planuose, kuriuos parengėt generaliniai direktoriai, jie paaiškina, kaip generaliniai direktoratai prisidės prie Europos komisijos paskelbtų prioritetų. E, tai yra daroma remiantis specifiniais tikslais, remiantis specifiniais rodikliais. Strateginių, pagal strateginius planus yra sudaromi metiniai darbo planai, kur yra paaiškinta, kaip kiekvienais metais bus prisidėta prie tų tikslų įgyvendinimo generaliniai direktoriai atsiskaito, e, pranešdami apie naujus tikslus, e, komentuodami rodiklius. Ir pirmą kartą tos ataskaitos bus parengtos šiemet. Mes manome, kad šita nauja sistema yra didžiulis žingsnis pirmin, siekiant geresnio darbo efektyvumo Europos komisijoje. Mes manome, kad tai yra tas žingsnis, kuris dera su egzistuojančiomis sistemomis kitose viešose organizacijose. Politiniai prioritetai ir ES 2020 ir kiti prioritetai paskelbti Europos komisijos e, yra aiškiai pabrėžti, aiškiai matyti, kad Europos komisija daro siekdama savo tikslų. Be abejo, tai, kaip mes varkom savo išteklius, turi tiesioginių pasiekmių visam kam. 2016-aisiais pirmą kartą įdėgėme naują metodologiją, kuri skirta skirstyti personalui tarp mūsų departamentų. E, dabar tai yra vienas iš svarbiausių kriterijų darbuotojų skirimas ir, ir pirmiausia yra paremtas tuo, kokią naudą jie galės atnešti, kokias užduotis atliks kiekviename departamente ir direktorate. E, dabar dėl pačių pasiekimų. Pernai aš pristačiau 2014 metų ataskaitą pagal trečiąjį straipsnį šiam komitetui ir galiu dabar kalbėti apie 2015 metus. Mes manime, kad tais metais mūsų finansinės ataskaitos bus labiau visą apimančios ir kad tai bus naudingiau Europos parlamentui ir auditorumams, nes tai buvo naujas metodas. Šis, ši nauja ataskaita, metų valdysenos e, ataskaita e, ir vertinimo ataskaita yra labai naudingas dokumentas. Tai yra bendras, bendra ataskaita apie tai, ko buvo pasiekta naujos valdysenos dėka. Mums šis dokumentas reiškia leidžia pateikti geresnį bendros valdymo, bendros valdymo situacijos e, būklę. Pone Džordžiava komisarė pernai pristatė šį, šią, šią ataskaitą jums. Pasikeitė ataskaitos formatas, mes ir toliau laikomės uh, rekomendacijų, kurios pateikė Europos komisija ir auditorumai. Pavyzdžiui, mes teikiame informaciją pagal biudžeto e, antrašnės dalis, mes aiškinam apie tai, kaip prie ES 2020 tikslų prisideda ES biudžetas, kokia yra ES pridėtinė vertė, pavyzdžiui, mūsų mokslinėms programoms, kaip įveikiami kiti mums iškylantis iššūkiai. Aš pernai jums žadėjau, kad galėsime pateikti 2015-aisiais pilnesnį situacijos vaizdą apie tai, kaip įgyvendinamos svarbiausios mūsų programos. Jeigu pažvelgtumėte į tą ataskaitę, tai pamatytumėte, kad ten yra pateikti rezultatai susijęs su ekspost vertinimu. Norėčiau paminėti keletą pavyzdžių. Pirmiausia, Septintoji e, pagrindų programa, kur vertinamas netiesioginis efektas, siekia 20 milijardų eurų. Taip pat e, ši, šios programos paramos laukia 11 Nobelio premijos laureatų. Kitas pavyzdys - investicijos per Europos regioninės plėtros fondą. 825 tūkstančių darbo vietų buvo sukurta, buvo pagelbėta 20 tūkstančių startuolių. Na ir galiausiai šie vertinimai rodo, kad studentai, kurie mokėsi užsienyje Erasmuso programos dėka, E, padidino savo galimybę gauti išsilavinimą ir, išsi, ir įsidarbinti vėliau. Ir tai jų tos galimybės išaugo 45 procentais. Tai yra pavyzdžiai iš ankstesnio programavimo laikotarpio. Dabar apie dabartinį laikotarpį teikti ataskaitą yra šiek tiek ankstoka, bet manome, kad visi rodikliai, kuriuos mes stebime dabar, yra teigiami. Galėčiau Jums pateikti vieną pavyzdį. Pernai sakiau, kad mes, pat, kad mes savo ataskaitą pateiksime ir strateginių investicinių fondo ir dėl metinės valdysenos taip pat pateiksime ataskaitą. Mes galime pasakyti, kad 100 milijardų eurų buvo investuota į vairius projektus. E, Junkerio fondas būtent tam buvo panaudotas ir iki gegužės mėnesio pernai metų štai tiek pinigų buvo išleista. Mes taip pat pateikėme tris vertinimus - Europos komisija, Europos investicijų bankas ir e, išorės auditoriai atliko tas ataskaitas. Visi pažymėjo, kad Europos ir tai investicijų fondas padėjo suteikti reikiamas finansavimo priemonės, taip pat buvo mobilizuota pakankamai privataus kapitalo. Visa tai yra labai tvirta parama komisijos siūlymui padvigubinti finansinės priemonės E, numatytas Europos strateginių investicijų fonde. Mes manome, kad dėl šių siūlymų bus galima greit susitarti. Dar vienas dalykas, kurį žadėjau pernai, buvo tai, kad pasakysiu dėl. Dėl projektų iniciatyvos 12,9 procentais iš, išaugo e, tų projektų, projektų obligacijų skaičius. Ir galiu pasakyti, kad e, detal, detalesnė informacija galite rasti atitinkamose ataskaitose. Dar vienas e, labiau bendras dalykas, kurį norėčiau paminėti, susijęs su ta metinė ataskaita, yra štai kas. Ta ataskaita pateikia daugiau detalios informacijos susijusios su programas ir su, apie programas tos programos pridedamos prie metinio biudžeto. Um, vertinimo ataskaitos ir veiklos ataskaitos taip pat yra parengtos. Mes taip pat detaliai teikiame ataskaitas apie tai, kaip siekiama S2020 tikslų, kaip įgyvendinami Europos semestro tikslai. Mes nuolatos atnaujame informaciją apie šios komisijos prioritetus ir jų gyventinimą. Be abejo, mes norime savo ataskaitų rengimą pagerinti ir mums malonu tai, kad auditorumai renks ataskaitą dėl trečiojo skyriaus metinės ataskaitos. Mes tikimės labai konstruktyvios diskusijos su audito rūmais panašiame posėdėje kitą metą. Na ir apibendrindamas, ponė pirmininkė, ir gerbiami Europos parlamento nariai, norėčiau dar kartą pakartoti, kaip ir pernai, kad svarbu, kad būtų palikta pakankamai laiko tai efektyvumo kultūrai formuoti. Tam reikia numatyti naujas atsakomybės rytis. Europos komisija gerina situaciją šioje srityje. Mes tikimės paramos iš parlamento ir tarybos. Taip pat auditorų mums tai yra Labai svarbu, kad galėtume numatyti reikiamas finansinės kontrolės priemonės ir reikiamas pagalbas ten, kur jų reikia. Eksporto grupė taip pat, ekspaus tiksliau įvertinimo grupė taip pat e, dirba atlikdama savo e, darbą. Mes gauname informaciją kuri leidžia susidaryti vaizdą apie tai, kaip siekiama įgyvendinti biudžetą, kurio tikslas yra konkretūs rezultatai. Šio darbo kai kurios išvados jau įkvėpė mums kai kurias rekomendacijas e, daugiametės finansinės programos tarpiniai peržiūrai. Ten reikia daugiau lankstumo ir didesnio supaprastinimo. Tačiau aš manau, kad e, pateikus kit kitos kartos programas e, susijusią su daugiametė finansinė programa, tas žingsnis pirmin bus dar didesnis. Tų programų vertinimas bus pateiktas šių metų e, eigoje. Na ir galiausiai norėčiau patikinti Jūs, kad Europos komisija yra pasiryžusi teikti tokius siūlymus, kurie bus savalaikiai, kurie bus plataus užmojo, uh, ir kurie padės atremti ES iššūkius, su kuriais šiandien susidūrėme. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų pranešėjas yra ponas Zeller ir dabar žodis jam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti, kad truputį pavėlavau. O taip atsitiko todėl, kad e, turėjau priimti vieną delegaciją ir kaip e, asmuo atsakingas už jų prieimimą turėjau e, atlikti tam tikrus dalykus. Norėčiau padėkoti ponui Muguruza už padėties apibūdinimą, taip padėkoju ponui Italiener. Ir už jo komentarus apie generalinį sekretariatą komisijos. Klaidų procentas atrodo priimtinas dėl penktos kategorijos administracija. Mes e, turime būti pavyzdiniai, čia kalba sukasi apie tokias išlaidas, už kurias komisija yra visiškai atsakinga, todėl būtų tikslinga siekti kaip galima žemesnio klaidų lygio, klaidų procento. Turiu e, klausimą e, jums. Norėčiau visų pirma grįžti prie tos e, naujos finansinės tvarkos. 16 metais komisija pasiūlė čia padaryti kai kurių pakeitimų. Mes e, Dėkojame parlamentui už siekį supaprastinti visą tvarką dėl naudojimasi e, fondų. Tačiau iš tikrųjų pas, paskutinė šios paprastinimo versija ir įsigaliojimas yra 16 metų sausio mėnesio. Dabar yra sulomi dar kiti pakeitimai, kurie bus pradėti įgyvendinami nuo 20 metų sausio mėnesio. Man atrodo, kad visos struktūros, kurios užsijima mokėjimais, ir kitos struktūros e, turi kaip galima greičiau susipažinti su naujosiamis taisyklėmis ir užtikrinti, kad jos e, bus įgyvendinamos. Be to mes neturime poveikio vertinimo tų taisyklių. Ir norėtume, taip, norėčiau taip pat paklausti, kodėl jūs atsisakėte to poveikio vertinimo. Toliau e, veiksmingumo užtikrinimas, kaip jūs žinote, mūsų komitetas nori, kad būtų planuojama siekiant E, veiksmingumą, tai labai svarbu ES ir mes taip pat norime, kad būtų vertinamas lėšų panaudojimas, nes e, laikui bėgant mes turime tai tvirtinti. Tačiau jeigu ateityje būtų kai kurių neigiamų pasiekmių, tai galbūt e, būtų įmanoma užtikrinti poveikio vertinimą. Ir ypač čia turėtume siekti, kad e, rezult, jo rezultatų paskelbimas būtų kaip galima greitesnis. Kont komitetas jau ne pirmus metus reikalavo, kad taisyklės būtų keičiamos. Norėjome, kad e, komisija taip pat pateiktų savo poziciją dėl interesų konflikto. Galėtume matyti, pavyzdžiui, kad e, darbas privačiame sektoriuje galėtų būti įmanomas tik tai praėjus trims metams prieš tai dirbus komisijoje, prisimename Georgievos ir Baroso atvejus 16 e, metais. Pane Georgieva sakė, jog jinai e, žada siūlyti naujas taisyklės. O kokia yra dabar padėtis? Žinome, kad e, komisijos narė pakeitė pareigas, dirba kitur dabar. Galbūt galima būtų nu, pabandyti pasiūlyti tam, tam tikrą tekstą, dokumentą. Komisijos pirmininkas e, Junkeris e, taip pat yra pasakęs savo poziciją šito klausimu ir generalinis sekretorius galbūt dabar galėtų pakomentuoti. E, tai sakant, generalinis sekretariatas, jeigu pažvelgtume į skaičius, tai pamatytume, kad e, įsipareigojimų tam tikra infliacija buvo, tačiau e, kita vertus nebuvo teisėkuros pasiūlymų. Aišku, komisijos pirmininkas norėjo galbūt sumažinti tų teisėkuros pasiūlymų bangą, bet kita vertus nėra visiškai aišku, kodėl generalinėme sekretorijate padidėjo darbuotojų e, skaičius. Jūs, e, generalinė, ponė generalinė sekretorija, pateikite komentarų, detalių komentarų įvairiais aspektais. Aš norėčiau paklausti, kiek e, posėdžių su nacionaliniais parlamentais buvo 15 metais surinkta. E, taip pat e, jungtinių, taip pat jungtinės karalystės e, referendumo rengimas. Jūs man pateikėte administracinio pobūdžio komentarų dėl darbo e, grupės šituo klausimu ir kad galbūt kalba sukosi apie brek, užkirtimą kelių, kelio užkirtimą breksitui tuo metu. mes e, gausime taip pat poveikio vertinimo centro ataskaitą. Kaip e, jūs galėtumėte paaiškinti, ponė generalinė sekretoriau, kodėl kai kurie pasiūlymai nenumato poveikio vertinimo arba uh, kartais e, lygiai grečiai atliekami poveikio vertinimai nėra skelbiami. Pone generalinė sekretorė, dabar žodis jums. Thank you, Madam Chair, and thank you to uh, the rapporteur, Ms. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Celeriui, pranešėjai, už uh, puikų bendradarbiavimą. Ir norėčiau padėkoti taip pat už labai gerus klausimus, kurie buvo iškelti. Aš pasistengsiu atsakyti į juos. Visų pirma, buvo užduotas klausimas e, dėl finansų, finansinio reglamento. E, komisija siūlo štai, ką e, ji pateikė nuoseklų pasiūlymą dėl supaprastinimo, bet taip pat pateikė ir omnibus pasiūlymą, kuriuo yra keičiamos taisyklės sektoriaus E, reglamentavimo srityje. Kai kurie šių pasiūlymų jau buvo įtraukti į pasiūlymą dėl daugiametės finansinės e, perspektyvos, kuri dabar galioja, bet e, vis dar tęsiasi sprendimų prieimimo procesas ir te, reikės šios pasiūlymus įtraukti ir į kitą perspektyvą. Daugelis iš tų e, pasiūlymų nėra nauji, bet mes stengsimės taip pat pateikti ir mm, atitinkamą pasiūlymą ir šioje srityje. Jeigu finansų reglamentas e, yra keičiamas per dažnai, tuomet gali būti sunku naudos e, gavėjams ir administracijoms laikytis taisyklių. Kita vertus, Manau, kad supaprastinimas e, yra svarbus. Mes jau turime pavyzdžių, pavyzdžiui, Horizonto 2020 programoje. Ir ten matome, kad e, supaprastinimą galima vykdyti bet kada. E, dėl poveikio vertinimo nebuvimo dėl šiam pasiūlymui Kodėl? Na, viena vertus, kai kurie iš supaprastinimo elementų jau buvo e, pirminėme pasiūlyme sektorinėms e, programoms e, ir traukti į daugiametę finansinę perspektyvą. Taigi mes įtraukėme taip pat. E, Mes apėmė, šis pasiūlymas apėmė tuos e, poveikio vertinimus, kurie buvo atlikti tuomet. Antra, finansų reglamentas e, žinoma apima taisyklės ir procedūras ir e, tikrai sunku įvertinti poveikio vertinimą, pavyzdžiui, aplinkai, tokio reglamento poveikia aplinkai. Žinoma, administracinė našta yra dar vienas svarbus aspektas ir jis buvo vertinamas tos, ir įvertimas yra pateikiamas tose dokumentuose, kurie prisekti. Taip pat e, vyko viešosios diskusijos prieš pasiūlymą pateikiant. Taip pat e, buvo užduotas klausimas e, dėl rezultatų sėkimo. Ir e, metinė poveikių rezultatų sėkimo ataskaita ir vertinimas Žinoma, vertinimas gali būti atliktas tik vėliau. Egzistuoja ex-ante vertinimas, poveikio vertinimas, o ex-post vertinimas turi būti atliktas vėliau. Ir kadangi atsiranda vėlavimo pateikiant pasiūlymus, pateikiant pasiūlymus ir juos tvirtinant ir gyventinant, visada yra susidūrėma su laiko tarpsniu, e, kuris išsitęsia. Mes E, dirbame ganėtinai stabilioje e, atmosferoje ir, žinoma, pasiūlymai dar turi būti, gali būti gerinami. Sudėtingiau yra tuo met, kai mes perėmėme prie kažkokių naujų sričių. Štai dėl ko Mes, pavyzdžiui, e, naudojame ir vidurio laikotarpio vertinimą ir stengiamės įtraukti tuos rezultatus e, į vidurio laikotarpio peržiūrą ir atnaujinimą kuo greičiau. Taigi, tai yra supaprastintas požiūris į integruotą vertinimą. Na, o e, dėl metinės rezultatų siekimo ataskaitos. E, E, ataskaitos santrauka yra metinio vertinimo e, ataskaitos dalis. E, ji buvo paskelbta anksčiau, bet reikia siekti, kad tas ataskaitos būtų teikiamos nusekliai. Ir buvo pateiktos rekomendacijos e, prieš kelias metus ir žinoma, jas buvo atsižvelgta. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl Elgesio kodekso. E, pirmininkas Junkeris informavo Europos parlamento pirmininką, kad nori keisti Elgesio kodeksą. Tai yra, nori keisti dvi, du aspektus. E, vienas iš jų yra susijęs su rinkimų e, klausimas, o kitas yra susijęs su buvusiais komisijos nariais. E, taigi, e, pirmininkas kreipėsi Europos parlamentą dėl šių klausimų. Terminas klausimas buvo dėl uh, personalo ir dėl generalinio sekretoriato darbuotojų skaičiaus didinimo ir dėl panašių iniciatyvų. Kaip jau minėjau, daugelis iš naujų iniciatyvų buvo ruošiamos, joms vadovavo vicepirmininkai. Ir tas papildomas personalas dirbo uh, E, su vicepirmininkais. Nors iniciatyvų skaičius komisijoje sumažėjo, taigi. Aš manau, kad e, tas padidėjimas ne, nėra labai didelis. Taip pat buvo užduotas klausimas ir dėl komisijos e, narių. Aš turiu duomenis 2015 metų duomenis buvo buvo panaudota geltonoji, geltonosios kortelės procedūra, buvo diskutuojama būtent apie ją ir mm, 2016 metais buvo uh, pasiektas 600 nuomonių skaičius šioje srityje. Na ir dar buvo užduotas e, klausimas e, dėl Junktinės karalystės e, Task Force darbo grupės ir klausite, kokie šios darbo grupės rezultatai. Aš norėčiau pasakyti, kad mm, Nebūtinai galime sakyti, kad šios darbo grupės darbo rezultatai turėtų būti mm, vertinami atsižvelgiant būtent į referendumo dėl breksito rezultatus. Vis dėlto buvo pasiektas sustarimas su Junktinė karalystė dar prieš tą referendumą. Ir buvo atsižvelgta ir į tam tikras ribas, kurias reikėtų nustatyti Junktiniai karalystai. Taigi, jeigu taip galime vertinti rezultatus, aš manau, kad darbo grupės rezultatai buvo geri. Na ir e, norėčiau pasakyti, kad e, Junktinė karalystė mm, pabrėžia, kad vyriausybė nedalyvavo būtent šios referendumo kampanijoje. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl e, Junktinės karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Buvo sukurta darbo grupė e, pasiruošimui daryboms. E, jai vadovavo Mišelis Barnie. Ir e, vienas iš pirmųjų uždavinių buvo atsižvelgti į Junktinės karalystės gyventojų nuomonę ir užtikrinti, kad e, ji būtų gyvendinta, kad būtų tinkamai pereita prie naujos e, situacijos, naujos sistemos. Dėkuoju, pirmininkė. Thank you very much. We appreciate your sense of humor. Dėkuojame, džiaugiamės e, jūsų e, humoro jausmu ir tikrai. E, Kokia buvo padaryta klaida dėl nedalyvavimo tame e, referendume? nes tikrai galbūt e, Britanijos gyventojai nebuvo tinkamai informuoti. Toliau pasisakys ponas Liberatski. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca.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 Trūksta komisijos lyderio. Yra elgiamasi per daug pasyviai, jau praėjo pusė metų, jau komisija nesimo jokių veiksmų. Bet mes kalbame apie 2015 metų biudžeto patvirtinimą, taigi tema yra kitokia. Pone generalinis sekretoriu, norėčiau pasidžiaugti tuo rezultatų siekimu, kurį jūs numatėte Komisija, rodos, daugiausiai dėmesio skiria vidaus nuomonė ir trūksta aiškumo dėl finansinių taisyklių. Yra informuojama apie pakeitimus, apie supaprastinimą, bet įsivyravo e, nuomonė, kad atsiranda naujų taisyklių ir reglamentų ir dėl to tik didėja neaiškumas. Na, o dėl vidaus darbo tvarkos taisyklių, dėl kodekso. Europos Sąjungoje mes tikrai daug kentėjome dėl Baroso, dėl komisijos e, reputacijos tuo metu. Ir matau, kad pokyčių didelių nėra. Ir toliau yra kalbama apie mm, darbą Europos komisijoje kaip apie trampliną vėliau pereiti prie kitų darbų, prie kitų pareigų, kur galima uždirbti dar daugiau. Mes turėtume užkirsti kelią tokiams, tokiai situacijai. Taip pat yra minima, kad dažnai kalbama, kad kad Administracija daugiausiai dėmesio skiria tik vidaus mm, dokumentams, mainams ir taip toliau ir pamiršta realų į gyvenimą. Taigi Europos komisijos administracija vos ne, galime sakyti, apsistatė sieną, pasistatė sieną ir atsiskyrė nuo likusio pasaulio. Europa žlunga, aš jums tai sakau gan atvirai. Uh, Tikrai reikėtų iškelti šios klausimus ir žiūrėti juos labai rimtai. Na, o dėl Junkerio plano. Dešimt politinių tikslų e, yra įvardinti, bet e, vėlgi yra kaltinama Europos Sąjunga. Yra sakoma, kad Junkerio plane nėra geografinio e, politinio kriterijaus, jį nėra atsižvelgiama. Kaip žmonės supranta tą Junkerio planą? Aš suprantu, kad e, mes kalbame apie žmonės, kurie galbūt nėra tinkamai informuoti, bet e, mm, jeigu klausimai nėra protingai e, suformuluojami, tai ir atsakymai nėra ypatingai mm, geri. Taigi mes tikimės, kad Europos komisija imsis lyderio vaidmens, sprendžiant svarbės, svarbius klausimus ir kad e, ska, pasitelks skatinimą, nes e, reikia skatinti Europos Sąjungą. Matau, kad to lyderio vaidmens komisijai šiuo metu trūksta. Štai dėl ko mūsų frakcija uh, atsargiai žiūri į šį klausimą, turi abejonių. Ponas Celeris mm, išsamei pristatė klausimą ir e, ieškosime atsakymų. Reikėtų daugiau aiškumo, reikėtų daugiau aiškesnių atsakymų ir reikėtų daugiau pozityvios pozityvaus agresyvumo iniciatyvos. Europos komisija turėtų jos imtis. Dėkuoju. Generalsekretär auch noch antworten soll. Turi, aš manau, kad e, mes turėtume kalbėti trumpai visi, kad generalinis sekretorius turėtų galimybę atsakyti į mūsų klausimus. Dėkuoju, ponė e, pirmininkė, ponė italianerė. Aš e, norėčiau pasakyti, jog e, labai e, džiaugiuosi, kad komisijoje buvo pas, paskirta naujų darbuotojų vadybos srityje 15 metais. Tas dalykas yra teigiamas. Po ponios Georgievos išeimo bus e, ir toliau žiūrima, kokia padėtis dėl moterų e, paskirimo. Kaip jūs e, girdėjote iš kitų kolegų, ES iškyla ir vidinių, ir išorinių iššūkių. Ir dabar susidariusi padėtis nelabai ne, ne gražiai yra dovana 60-mečio Europos Sąjungos. Bet e, komisija turi vis labiau taikyti horizontalų požiūrį ir vis labiau prisitaikyti prie realios padėties, priesdama ES e, e, problemas įvairiose teritorijose. Aš manau, kad e, mes turime daugiau dėmesio skirti kaip tam, kaip papildomai užtikrinti papildomą vertę ES. Daug veiklos sričių yra izoliuotos tam tikrose generaliniuose direktoratuose ir nėra nei sinergijos, nei tinkamo bendradarbiavimo bei ryšių su kitais generaliniais direktoratais. Kaip jūs užtikrinsite, kad tas tar, tarp žinybinis aspektas, e, ryšiai tarp generalinių direktoratų būtų glaudesni ir kad e, būtų tvirtinamas horizontalus požiūris čia. Tai taip pat e, reiškia ir, kad subsidiarumo principas turi būti įgyvendinamas siekiant papildomos europinės vertės. Ar jūs numatote numatyti bendrą pobūdžio taisyklės šios srities komisijai? Ir aš 14 metais beje buvau atsakinga už biudžeto patvirtinimą ir e, tuo metu nebuvo Elgesio kodekso e, komisijos nariams, turint omenyje naująjį kodeksą komisija turėtų čia siekti taip pat tam tikrų e, e, pakoregavimų, patobulinimų. Ir ponas e, Celler jau minėjo, kad trūksta poveikio vertinimo. Aš manau, kad e, reikia jo. Aš e, nemanau, kad komisija turėtų siūlyti ar peržiūrėti esamas e, direktyvas be poveikio vertinimo. Aišku, mums reikia galbūt daugiau laiko išsamesniems atsakymams iš šitos klausimus, bet dėkoju už jūsų klausimus reakcijas. Kolega Flan, Flanagan. Turiu pasakyti, kad esu nustebęs, girdėdamas, kas buvo pasakyta apie Brexitą ir darbo grupės poveikį jam. E, aš manau, kad e, čia kai kurie dalykai galėjo būti padaryti su jumoru paprasčiausiai, tai būtų gal išsprendę e, daug problemų. Tačiau kalbant apie realybę, aš manau, kad komisija yra institucija, kuri suvaidino labai svarbu vaidmenį Brexit ir galbūt net yra priežastis, dėl kurios Brexitas įvyko turint omenyje, kaip veikia Europos Sąjunga, darbo grupės ir visokius e, forumus, Europos piliečiai mano, kad e, e, čia vyksta visokiausi nerealūs dalykai ir galbūt piliečiams, jie mano, kad piliečiams galbūt geriau nu, nutolti nuo viso to išeiti. Ponas Liberatskis kiti kolegos taip pat minėjo pono Baroso ir kitus komisijos narius. Aišku, kad e, dažnai e, po darbo komisijoje yra siekiama visokiausių aukštų postų kitur ir mes turime užtikti, čia nebūtų interesų konfliktų, turėtume apskritai užkirsti kelią jiems. Kitas e, dalykas, kita priežastis, dėl kurios įvyko breksitas, yra ta priežastis, jog svarnių valstybių sprendimai, tarp, o Junktinė karalystė nori būti suvereni valstybė, suvereni valstybių, suvereni valstybių sprendimus yra numojama ranka. Ir kuomet yra sakoma, kuomet mūsų, ir, ir mūsų pirmininkė beje sakė, kad žmonės yra suklaidinami tuomet, kai jie nori to suvereniteto. Ir tas pats buvo pasakyta, kai buvo priminima Lisabonos sutartis. Uh, Aišku, jūs kaip ES atstovai esate išsilavinę, pratingi, bet e, jūs taip pat galbūt e, esate suklaidinti. Jeigu žmonės, jeigu ES atstovai mano, kad e, žmonės teisūs tik tada, kai sutinka su ES, tai dėl tokio požiūrio ateis ES galas, tada ir aš manau, kad e, tokia padėtis neprimtina. Mes, aš kalbu apie ES ateitį ir apie priežastį, dėl kurių žmonės nori išeiti iš ES. Galbūt mums e, reikėtų pabandyti suprasti, kodėl ES žlunga. Jis žlunga dėl arogancijos. Ir e, būtent tai daro didžiausią poveikį. Yra, aišku, ir kitų priežasčių, bet jeigu e, mes nustotume būti tokie arogantiški ir žiūrėti viską iš viršaus, tai, tai jau būtų žingsnis į priekį. Dėkui. Mes nesusirinkome čia tam, kad uh, mes žaidinėtume savo e, svečius. Tai, ką jūs sakėte, kolega, yra visiškai nekonstruktyvu. Ponas Stas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas italianerį, aš praeitais metais jums taip pat esu pateikęs uh, vieną klausimą. Mes e, visi žinome ir jūs taip pat minėjote tą faktą, o būtent, kad 80 procentų ES biudžeto valdo e, komisija. Mūsų kolega Jan Milder ir ėmėsis e, tam tikrų iniciatyvų, kad būtų užtikrinama, kad valstybės narės turėtų daugiau atsakomybės. Jisai uh, bandė gyvendinti tą iniciatyvą, bet uh, jinai nebuvo sėkminga, tik tai keturios valstybės reagavo į tai - Olandija, Danija, Junktinė karalystė ir Švedija. Tai yra pakankamai euroskeptiškos beje valstybės ir tuo metu jūs sakėte, jog šitie metodai nepastencina, reikia kitų metodų. Kai kurios e, valstybės narės prisidengia savo federalinėmis struktūromis, bet e, praėjus metams aš konstatuoju, kad audito rūmų išvadose vėl apie tai kalbama. Valstybės narės žinojo, kad kai kurios, kai kurios lėšos neturėjo būti e, panaudotos, tie pinigai neturėjo būti iš, išleisti. Norėčiau paklausti, kokiu iniciatyvų komisija numato imtis, užtikrindama tam, kad nepateisinamas išlaidos. E, nebūtų užtikrinamos ir kad viskas būtų pagrista. Mes turime užpildyti šią spragą ir siekti, kad valstybės narės būtų atsakingos. Dėkuoju, ponia Ajala Sender. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju ponui italieneriui už jo komentarus ir atsakymus. dėl e, pabėgėlių politikos. Komisijos generalinis sekretariatas turi tam tikrų skyrių darbuotojų, kurie užsima šitais klausimais. Ką komisija gali padaryti siekdama, kad būtų laikomasi sutarčių? Ko, iš komisijos e, narių žinome, jog yra pakankamai lėšų kad būtų įmanoma spręsti pabėgėlių klausimus, tačiau kita vertus yra sakoma, kad neįmanoma įgyvendinti priimtų sprendimų. Ar tos lėšos yra panaudojamos kitiems tikslams, ar kaip čia yra? Aš norėčiau e, aiškiai suprasti, e, kodėl komisija negali įgyvendinti savo pačios e, sprendimų. Toliau norėčiau taip pat paklausti jūsų kai ko dėl breksito pasiekmių, dėl populistų iškilimo ir sėkmės, ir euroskepticizmo, bei e, euroskeptiko arogancijos, taip pat namui biurokratų atžvilgių. Mes žinome, kad čia dar yra daug darbo mums lieka daug darbo. Viena vertus yra taip pat vis daugiau eksternalizavimo tendencijų, kita e, vertus tiek pas jūs, tiek parlamente yra siekiama kurti savo vidinės struktūras, užtikrinant tam tikras funkcijas. Aš e, norėčiau paklausti jūsų, ponė generalinis sekretoriau, ar ką komisija e, numato daryti, derindama tas dvi prieštaraujančias tarpusavėje tendencijas - eksternalizavimą ir internalizavimą. Komisijai iškyla ir personalo problemų, kalbant apie aukštas pareigas užimančių darbuo, darbuotojų mobilumą. Turiu taip pat klausimą. E, mokslinio tyrimo generalinio direktorato vadovas, generalinis direktorius, užima labai svarbu e, postą. Jisai e, priima sprendimus dėl Europą 2020 programų. Ar jūs taikote mobilumo e, taisyklės taip pat ir generaliniams direktoriams? Pirmininkė, aš norėčiau Pone pirmininkė, pone generalinis sekretorium, noriu užduoti klausimą dėl OLAF. Tai yra kovos su sukčiavimo biuras. Jūsų komisija neseniai tapo paveldėtoje to, kas buvo nuveikta OLAF. Olafą prižiūrėjo Olafo priežiūros komitetas, neseniai, jeigu teisingai pamenu, sako kalbėtojas, o iškilus abejonėms dėl priežiūros komiteto atlikti šią priežiūros funkciją ir su abiejų dėl to komiteto nepriklausomybės priežiūra buvo patikėta jums, tad norėčiau pasižiūrėti, kaip sekasi tas funkcijų perėmimas, norėčiau, kad būtų patikslinta, kaip su ta nepriklausomumo prievolė, kurios turi laikytis Olaf. Neseniai buvo paskelbtas Prancūzijos senato dokumentas dėl uh, nepriklausomų administracinių struktūrų. Ten buvo kalbama apie Prancūzijos, aišku, tokias struktūras. Ir ten minimas yra Olaf. Bet Olafas dokumente nelaikomas nepriklausoma institucija. Prancūzijos bent jau administracija taip mano, kad tai nėra nepriklausoma struktūra. Ką Jūs manote? Kolega Flanagan. Pone pirmininkė, Jūs kalbėjote, kad aš įžeidinėjau žmonės. Nežinau, apie ką Jūs čia kalbėjote bet aš tikrai nieko neketinau žaisti. 70 milijonų žmonėms yra sakoma, 70 milijonų žmonių sako, jūs suklydote, tai yra suvereni priemonė, e, priemonė ir nuomonė. Žmonės e, nusprendė ją išreikšti ir viskas. O ką jūs sakote, tai yra esmė to, kaip sistema tvarkosi su Brexit. Tad gal reikėtų manęs išklausyti. Jūs norite įsitikinti, kad ES, kuri suklydo, E, grįž e, atgal ta Europos Sąjungos dalis, kuris suklydo. Jeigu kažkas įsižeidė dėl to, ką pasakiau, tai aš manau, kad problema ES yra dar didesnė dėl to. Dėl to, kad ES turi daryti kažką dėl interesų konflikto. Būtina e, užkirsti kelią tam, kad nesiskaitoma su žmonių e, nuomonė. Jeigu kai kas jaučiasi įžeistas, tai gal nustokit būti tokie įžeidus, o spręskit problemą. Dėkui. Na, na, na, na, kolegė, nicht. Gerbiamas kolega. Nereikia čia taip kalbėti, kad dėl jūsų uh, pareiškimo turinio nekomentuosiu jo, bet tiesiog tiek to, žvelkim tik į jo formą. Aš taip pat save įrašiau į kalbėtojų sąrašą. Ne, sako pirmininkė, dabar diskusijos tuo klausimu tikrai ne, nerenksim. Generalinis sekretorius atvyko 9 valandą, priešingai negu mes, gerbiami kolegos. Tad aš negaliu dabar suteikti žodį šimtą kartų kiekvienam, kas to prašys. Kai dėl svertų ir užsienio kapitalų. Jeigu mes pritrauktume užsienio investicijas, e, būtina kalbėti ne tik apie, apie užsienio investicijas apskritai, bet ir apie vačias investicijas. Norėčiau sužinoti, ar turite skaičius susijusias susijusių su tomis investicijomis. Dabar Elksenos kodeksas. Kaip galite būti tikri, kad e, komisarai nebandys ieškoti naujų pareigų, kaip pasibaigs jų kadencija. Mes konstatavom, kad e, praėjus dviejams metams po to, kai jie palieka savo pareigos Europos komisijoje, komisarai tampa lobistais bet tam juk reikalingas tam tikras mechanizmas, kad taip nenutiktų, reikia pasižiūrėti. kad komisarai nepradėtų ieškoti naujų pareigų iš karto, kai tik užvers Europos komisijos duris pasibaigus jų galiojimams. Matėm panašių situacijų Baroso komisijoje, Junkerio komisijoje atrodo tendencijos nesikeičia. Kai dėl omnibus yra daug sumaišties. Laikas spaudžia ir dėl to procedūros nesilaikoma taip, kaip reikėtų, nešališkai. Mes jaučiam spaudimą ir nežinau, kaip galėsime visą procesą sekti, kur yra poveikio vertinimas. Kai mes gaudame pagalbą, kai gaunam finansinės priemonės, apie tai turi būti teikiama informacija. Jūs sakote, kad omnibusas supaprastins daugelį, tai ko aš nepritariu. Mums tai nieko nesupaprastins. Jums galbūt taip. Galbūt investuotojams, kurie nesuos kapitalą, taip. Bet turime aiškiai žinoti, kam e, norime supaprastinti taisyklės. Ir čia manau, kad Europos komisija netliko jai tenkančio darbo. O kai dėl Elksenos kodekso mes bandome atsakyti pirmininko Jungerio laišką gegužės mėnesį, iki šiol mums nepavyko. Įtikinti vyriausiųjų Europos parlamento pareigūnų. Ką apie tai manote? Dabar žodis jums atsakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems komiteto nariams už jų komentarus. Norėčiau atsakyti taip gerai, kaip tik galiu. Kai kurie iš tų klausimų buvo grinai politinio pobūdžio. Na, aš paprastai netarau politinių jokių pareiškimų, bet pabandysiu atsakyti į man užduotus klausimus. Užduotas bendro pavudžio klausimas dėl lyderystės, Europos komisijos lyder, lyderystės vaidmens, susiklošius šiai konjunktūrai, kokia yra dabar. Norėčiau pasakyti, jog pirmininkas Junkeris nuo pat savo įgaliojimų pradžios bandė demonstruoti tą lyderystę, paaiškindamas, kad aplinkybės yra susidėjusios iš daugybės iššūkių bet svarbu, kad susitelktume prie prioritetų, sakė jis, ir Europos sąjunga neturi spręsti atskirų detalių ES piliečių gyvenimai, turi imtis esminių dalykų. Ir būtent dėl to ir buvo paskelbti tie prioritetai, kurie yra labai realūs, jeigu pažiūrėtumėte tai pasiūlymų skaičių, teisėkuros siūlymų. E, 40 procentų tų siūlymų sudaro Europos komisijos teikimai. Buvo taip pat diskusija dėl sąsajos e, su Junktinės karalystės referendumu. Aš jau sakiau, kad nemanau, jog Europos komisija ar kokia nors institucija e, ketina nesilaikyti Britų valios. Jeigu Britai norėjo atsiskirti nuo ES, jie galės tai padaryti pagal nustatytą tvarką ir mes e, stengsimės, kad tai vyktų kuo sklandžiau. Ir buvo klausimų dėl Elksenos kodekso. Kalbant apie šį kodeksą, svarbus yra du dalykai. Viena vertus turime Kodeksą kitą vertus, vertus elksena. Elksena yra toks dalykas, kurio vien taisyklėmis nesuformuosi. Taisyklės yra tam, tikra, tam tikri bendri principai, e, apie kuriuos kalbama ir sutarties atitinkamame straipsnėje. Aš nemanau, kad reikia vertinti, ar elksena vertinama e, teigiamai ar ne. Nebūtina net vertinti pačią elkseną. Ir apie tai labai aiškiai yra pasisakęs pirmininkas Junkeris. Kas yra teisiškai įmanoma ar ne, tai yra kitas klausimas. Ne viską galima numatyti tik taisyklėmis. Tačiau yra labai aiškios rekomendacijos iš tarptautinių organizacijų, kurios yra štai tokios. Jeigu jūsų profesiniam gyvenime pertrauka siekia daugiau negu dviejus metus, tai tuomet rinkoje, taip sakant, jūs tampate daug mažiau paklausus. Tad uh, iki dviejų metų komisarams ir iki trijų metų buvusiems vadovams Europos komisijos pirmininkas Junkeris yra pasiūlęs tokį pertraukos laikotarpį prieš pradedant eiti kitas pareigas. Buvo kalbama apie komisijos pareigūnus ir stresą, kurie jį patiria. Vienas iš narių minėjo, kad kad e, gaunama vis daugiau postų, bet taip yra viso Europos komisijoje. Bet šiaip per metus procentų buvo mažinimas darbuotojų skaičius, kas yra netiek ir mažai. Ir tai irgi e, yra iššūkis, kuris nemažėja. Mes viduje turėjome imtis iniciatyvų, kad e, būtų užtikrintas darbuotojų gerbuvis, kad jie gerai jaustųsi darbe. Nesenoje apklausoje darbuotojai pateikė labiau teigiamus, sakyčiau, atsakymus apie tai, kaip jie jaučiasi darbe, kiek jie jų yra patenkinti. Tai yra padrasinanti ženklai, tačiau neslėpsiu. Taip, taip, komisijoje darbas dėja yra lydimas streso. Darome viską, kad situacija pagerėtų, ypač kad būtų užtikrinta tinkama pusiausvyrą tarp privataus ir profesinio gyvenimo. Šį klausimą norėčiau susijęti su klausimu apie Europos komisijos tarnybų bendradarbiavimą. Apie tai buvo klausima ir pernai. Man tenka atsakomybė, kad šalia visų projektų komandų, kuriuos vadovauja vicepirmininkas, visos svarbiausios, e, visoms svarbiausiams iniciatyvoms būtų vadovaujama e, mūsų sekretariuote. Mes e, galime pasakyti, kad nebuvo primta jokios iniciatyvos, kuri nebūtų susieta su bendradarbiavimu tarp atskirų Europos komisijos tarnybų. Tai nėra tas būdas, kaip, kaip dirbome seniau, pažiūrėjau, prieš dešimt metų E, nes daugas iš tiesų buvo daroma izoliuotai, bet buvo atlikti poveikio vertinimai. Ir dabar tarnybos turi naujos iniciatyvos pradžioje sudaryti tokią e, darbo grupę tarp atskirų tarnybų. Jai vadovauja generalinis sekretorius, o ne e, direktoratai kaip anksčiau. Ir tai iš tikrųjų yra didelis pasikeitimas komisijoje. Taip pat buvo klausima apie Junkerio plano fondų prieinamumą. Pirmiausia, kaip jau sakiau, bendras tas plano tikslas yra puikus, e, iniciatyva pritraukti privatų kapitalą yra puikia. Gruodį praeitais metais buvo sakoma, kad 90 procentų to fondo bus finansuojama ne E, ne vien tik iš ES biudžeto, bet taip pat iš kitų šaltinių. 10 procentų iš Europos e, investicijų bankų ir, ir iš ES biudžeto. Taigi kaip to svertų pasinaudoti, nes Europos investicijų bankas ir ES biudžetas leidžia investuotojams suteikti garantijas. Jie e, turi garantijas projekto pradžiai, jie nebūtų nukentėję, jeigu projektas nepavyktų. Tai skatina privačius investuotojus dalyvauti projektuose. Klausima buvo apie subsidiarumą. Bendros taisyklės šiuo klausimu yra aiškas. Norėčiau pasakyti, kad atliekant poveikio vertinimą, E, pirmas dalykas, e, kuris yra žiūrimas, būtent ir yra po, įvertinama, kokį poveikį tai turės. E, priežiūros struktūra labai griežtai laikosi tos taisyklės. Poveikio vertinimo poveikio vertinimas gali būti atmestas dėl to, jeigu, buvo, jeigu žvelgiama, kad gali būti pažeistas subsidiarumo principas. Taigi subsidiarumo principą žiūrima labai rimtai. Bandau pasižiūrėti, ką atsakiau, į ko dar ne, ir kokio klausimo dar nepaliečiau. Pabėgėlių krizė. Europos komisijos vykdomasis sparnas e, stengiasi tvarkyti su problema. Noriu pasakyti, kad ta pabėgėlių krizė yra ypatingas toks pavyzdys, kai komisijai tenka dirbti vietoje kartu su valstybėmis narėmis. Graikija, pavyzdžiui, ir kai kurios kitos e, pasienio valstybės yra būtent tas veiklos baras. Generalinis direktorius atsakingas už struktūrinių problemų prieimimą paprastai dvi dienas per savaitę praleidžia Graikijoje teikiami patarimai, konsultacijos Graikijos administracija apie tai, kokius žingsnius reikėtų žengti. Tai yra svarbus pavyzdys to, kaip galime dirbti visi kartu su valstybėmis narėmis, o ne tik, e, tik taisyklės e, primetinėti valstybėms narėms. Mes dirbame su jomis vietose, kur sprendžiamos konkrečios problemos. E, sausumos ir jūrų sienų apsaugos struktūros sukūrimas taip pat svarbus žingsnis valstybės narės pasitelkiamos e, saugoti ES išorės sieną. Pone Ajela Sender klausė apie internalizavimą ir eksternalizavimą. Aš nevadinčiau to eksternalizavimu, tačiau paskutinius penkis ar dešimt metų uh, sukūrus vykdomasias agentūras e, situacija keičiasi. Ir manau, kad pasikeitimai yra į gerą. Tos agentūros e, dirba kartu e, su atitinkamais direktoratais. Klausėte taip pat apie aukšto lygio pareigūnų mobilumą. Turime tam tikras taisyklės susijusias su mobilumu. Tačiau jei tie pareigūnai užima labai svarbias E, pareigas tam tikrų metų, nėra tokios prievolės jūs būtinai perkelti kitur. Tik dėl to, kad e, būtų užtikrintas mobilumas. Aš tai, pavyzdžiui, pats esu to pavyzdys, dešimt metų dirbu savo darbo vietoje ir toje pilnoje iššūkių darbo vietoje ketinu dar kurį laiką padirbti. Taip pat buvo klausima, apie OLAF priežiūros komiteto generalinį sekretoriatą. Kaip jau sakė komisijos pirmininkas, bus perduotos tos priežiūros funkcijos Europos komisijai, vidujei bus perkelta tarnybai tam tikrai. Ir e, bus padaryta viskas, kad priežiūros komiteto nepriklausomumas būtų užtikrintas. Olafo paties nepriklausomybės klausimas buvo taip pat iškeltas, jeigu teisingai supratau, sako kalbėtojas. Galiu patvirtinti, kad tyrimas, kad tyrimai, kurios vykdo Olafas, yra tikrai atliekami ne, nepriklausomai. Bent jau Europos komisija čia neižvelgia kokios, kokio nors pavojaus Olafo nepriklausomybei. Pone pirmininkė, aš pabandžiau atsakyti visus klausimus Ai, teisingai, dar vienas dalykas - valstybių narių atsakomybė. Ponas Kaf, kolega man atsakysi tai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai apie valstybių narių atsakomybę ir atskaitomybę. Nacionalinės deklaracijos yra rengiamos Junktinė karalystė, Niderlandai, Švedija ir Danija atsiuntė E, šitas, e, šitos dokumentus ir buvo nustatyti kriterijai susijęs su tuo, kaip galima pasinaudoti mm, tais dalykais, kurie paskelbti nacionalinėse deklaracijose. E, kaip žinia, ta praktika pasirodė labai pozityvi. Trys narės pateikė deklaracijas, Junktinė karalystė regėsi jų nebeteiks, Tačiau kartu dirbame su valstybėmis narėmis tam, kad būtų užkirtas kelias klaidoms. Mes, kaip žinia, rengiame mokymus, seminarus e, ir taikome tokią priemonę kaip mokėjimų sustabdymas, jeigu randama klaidų. Ir jeigu klaidų randama, rad, turime galimybę priversti klaidas ištaisyti situaciją, sutvarkyti Bet e, visa tai yra, visa ta informacija yra pateikta dokumente apie ES biudžeto apsaugą. Pirmininkė, kvieščiau pasakyti, pasakyti savo du kolegas, bet labai trumpai. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti generalinio sekretoriaus šio veito. Jis kalbėjo apie sienų apsaugos tarnybą Mano klausimas būtų apie Graikiją pirmiausia. Dabar labai vėluojama e, nagrinėti prieglopščio prašymus Graikijoje. Ar galėtumėt paprašyti, galėtumėt atsakyti, pasiremdamas faktais ir duomenimis, kaip procedūra? Kada prasidės ta procedūra, tiksliau, kai prasidės procedūra tarp ES ir Turkijos? Ponas Junkeris žadėjo, kad 500 gal prieglopščio specialistų atvyks į Graikiją ir taip pat 400 advokatų. Dabar ten yra nuvykę labai nedaug žmonių, tu tarpu pabėgėlių kaupėsi Graikijoje vis daugiau, yra daug nelegalių migrantų e, Egėjo jūros salose. Ar turite kokių faktų ir informacijos, kaip viskas vyksta? Antra, jūs kalbėjote apie tai, kad Europos komisija bendradarbiauja su Graikijos administracija kad bendradarbiauju, norėčiau paklausti, ar bendradarbiavimas vyksta pagal nustatytą memorandumą bendradarbiavimo, ar pagal komisijos taisyklės, ar gal pagal trejeto e, tą memorandumą. Dėl sekretoriato mes, matau, turime vertimą į graikų kalbą, tačiau mūsų diskusijos netransliuojamos graikiškai. E, Europos parlamento televizijos pagalba. Graikijoje žmonės negali to matyti. Mes turime to klausytis angliškai ar kita kalba. Ar galėtumėt pasižiūrėti situaciją, nes niekas negali pasirinkti uh, galimybės klausytis internetinės transliacijos graikiškai. Ponas Flanagan, prašau. Ačiū. Jūs kalbėjote apie Mišelį Barnie ir apie tai, kad norėtumėt, kad breksitas įvyktų tvarkingai ir sklandžiai. Airijos parlamento nariai praėjusią sesiją turėjo galimybę susitikti su Mišeliu Barnie. Ir man susidarė toks įspūdis, kad jis nesupranta, apie ką mes kalbame, nes jis jo anglų kalba yra pernelyg žemo lygio, kad galėtų viską suprasti Ir jūs turite kolegų, kurie moka angliškai, nes kai vyk, tai yra ta kalba, kuri bendrai naudojama. Ar jeigu jau sakote, kad, kad jeigu viskas vyktų tvarkingai, tai tuomet reikėtų gal pasitelkti vertėjus. Tai reiškia, kad dėl to pailgės visas procesas. Jei būtų gerai turėti darybininką, kuris kalba gerą anglų kalbą, jūsų. Me, mes ne, nepradėsimgi dabar mokytis prancūziškai ar vokiškai. Tai nėra įmanomas variantas. Mes išėjom iš to posėdžio e, apimti didelio neiškumo. Reikėtų ieškoti kitų išeičių. Ačiū. Uh, Labai trumpai, ponė pirmininkė. Kai dėl bendradarbiavimo su Graikijos administracija sprendžiant e, pabėgėlių statuso prašymo teikimus, norėčiau pasakyti, kad tam reikia laiko, kad būtų įdėktos reikiamos struktūros ir procedūros, kad tą atliktų Graikijos pusė. Ir tada galėtų valstybių narių specialistai Graikijai padėti labiau. Visą tai, kaip jūs minėjote, šiek tiek vėluoja, mes kreipiamės į toliau valstybės narės, kad būtų galima pateikti daugiau specialistų, ekspertų, kurių tikslas būtų padėti Graikijos administracijai. Jeigu leisite, aš jums pateiksiu raštus, skaičius šiek tiek vėliau. ES Turkijos pareiškimas buvo paskelbtas, jūs taip pat klausėte apie memorandumą trejeto. Europos komisija remia struktūrinės reformas ir remia atitinkamas tarnybas. Mes remiamės su valstybėm narėm pasirašytų bendradarbiavimo memorandumų. Graikija esam įsipareigoję teikti pagalbą ir ją teikiame pagal memorandumą. Galime komunikuoti vieni su kitais visom kalbom, kuriuom tik norime ir už tai turime būti dėkingi mūsų vertėjams. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Iš tikrųjų, vertė dirba reikšmingą darbą. O dabar žodis pranešėjui, apibendrinimui. Mes jau sakėme, kad trūksta laiko. Ilgai vyko diskusija, noriu padėkoti ponui Italianeriui už jo paaiškinimus. Ačiū kolegoms už jų indėlį. Visą tai bus tinkamai atspindėta mano pranešime dėl 15 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Dar reikės daug apie ką diskutuoti. Pone Italianė, jūs kalbėjote apie daug problemų, kurios ir mums rūpit. ESIF, pavyzdžiui, ar finansinės priemonės ir visai lė kitų dalykų. Bet šiandien į tas detalės nesileiskime. Manau, kad šiandien tinkamai viską aptarėme, o detalės dar aptarsim vėliau. Pirmininkė, ačiū, kad atvykote, ponė Italianerį. E, štai, baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą ir dabar norėčiau pakviesti tuos, kurie nėra Europos parlamento nariai ar jų padėjėjai, palikti salę, kad galėtumėm pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Aptarsime Afrikos taikos priemonės valdymo